Ladies and gentlemen, dear colleagues. Ponios ir ponai, mėly kolegos, prašau visų susėsti. Norėtume tęsti mūsų posėdį. Like Ačiū labai šiltai pasisveikinti su jo ekscelencija Šechu Mohamedu bin Abdulramanu bin Jesimu Altani, e, ministro pirmininko pavaduotoju ir užsienio reikalų ministru Kataro. Malonu Jūs pasveikinti mūsų užsienio reikalų komiteto posėdėje, jau esate pas mus svečiavęsis ir įvyko puikus keitimasis nuomonėmis. Dar vakar, va, vakar po pietų turėjome tokią galimybę. Kaip žinote, e, pastarieji įvykiai Persų įlankoje yra tikrai neraminantis, ypač dėl to, kad stiprėja įtampa tarp JAV ir Irano ir yra aštri būtinybė deskaluoti situaciją, užtikrinti e, stabilumą e, vidurio rytų regione ir pasaulyje. Jūs ekscelencija. Mm, Nekantriai laukiame jūsų pas, pas, mm, išvalgo apie krizę, apie e, padėtį regione, taip pat apie kitus partnerius. Suprantame, kokį poveikį Kataro ekonomikai daro e, taikoma blokada. Nuo krizės pradžios ES e, užima neutralią poziciją ir mes palaikome kuveito sieki būti tarpininku išsprendžiant e, Persų įlankos krizę. Kai buvo jūsų kolega iš Saudo Arabijos, pasakiau tą pačią mintį, E, abi valstybės yra svarbios užtikrinant stabilumą regione ir visos krizės, regiono krizės turi daug platesnį poveikį. Taip pat norėčiau priminti e, apie strateginę Kataro ir ES santykių svarbą, ne tik politinėje ir saugumo srityje, bet taip pat investicijų, energetikos srityse. Jūs vakar Bruselėje sakėte kalbą, todėl galbūt galėtumėte patikti nu, naujausią informaciją mums po to, kai prieš du metus buvo pasirašytas e, bendarbiavimo susitarimas. Dar kartą noriu šiltai pasisveikinti su jumis ir su jūsų ambasadoriumi, kuris aktyviai dirba Europos parlamente. Ir kaip matote, daugybė kolegų atėjo čia šiandien. E, noriu pasisveikinti ne tik su užsienio reikalų komiteto nariais, bet ir su ITRE komiteto pirmininku ponu Bušoj. Žodis jums, ponė. Ačiū pirmininkė už šiuos šiltus e, žodžius. Taip pat noriu padėkoti visiems už galimybę man kreipti šiandien į Europos parlamento užsienio reikalų komitetą. Norime palinkėti Jums sėkmingos naujos kadencijos ir noriu taip pat pasidalinti kai kuriais komentarais, o paskui būsiu pasirengęs išklausyti jūsų klausimų ir pastabų. Esu Briuselėje, kad pasikeisčiau mintimis su jumis, kaip užtikrinti ES ir Kataro partnerystės pažangą bei stiprinti bendradarbiavimą regioniniais klausimais. Kaip žinote, Kataras yra nedidelė valstybė neramioje e, vietovėje nors esame vertinama kaip vienas saugiausių pasaulio valstybių. Esame pasirengę skatinti rytų ir vakarų dialogą, tačiau galbūt jūs nežinote, kad Kataras įgyvendina progresyvę šalies vidaus politiką jau dešimtį metų švietimo, žiniasklaidos, kelionių ir sporto sritise. Mes e, e, sukūrėme e, vidurinio e, ir aukštesnio išsilavinimo sistemą. E, daug universitetų pas mus yra, kuriuose moteris gerokai skaičiumi viršė vyrus. Kasmet Kataro Airways e, avialinijos yra vertinamos kaip vienos geriausių pasaulyje ir 2022 mes pas, surenksime pasaulio futbolo čempionatą ir kviečiu jūs apsilankyti pas mus. Mes tikimės įnešti savo indėlį į regioną. E, norime prisidėti prie artimųjų rytų regiono plėtros tikslų, e, skatinti, užtikrinti vaikų švietimą, e, neleisti skristi, pavoj, sklisti pavojingai ideologijai. Skiriame E, užtikriname, kad 11 milijonų vaikų e, turėtų galimybę įgyti pradinį išsilavinimą ir pasiūlėme darbo galimybę 4 milijonams jaunų žmonių. Kataro prioritetai atitinka ES prioritetus taikos, saugumo ir klėstėjimo sieki mūsų regione. Manome, kad pasaulyje viskas yra labai stipriai tarpusavėje susiję ir e, mūsų regiono sėkmės ar, ar, sėkmės ar nesėkmės e, atsiliepia mums, lygiai taip pat ir jūsų sėkmės ar nesėkmės e, pasiekia ir mus. Todėl reikia nuolatinio bendradarbiavimo ir e, išsamių daugia šališkų sprendimų paieškos. Mano regionui svarbiausias iššūkis užtikrinti, užtikrinti taiką ir stabilumą. E, kuris sugrįž į regioną, jeigu bus, bus susitarta, kaip atremti svarbiausius iššūkius. Tai labai svarbu mums čia kalbant šiandien, nes dabartinė sumaištis, tarptautinis terorizmas ir migrantai, visa tai visų tų dalykų pasakmes juntate ir jūs. Kolektyviniai susitarimai turi apimti visas regiono valstybės, kad taika būtų uh, veiksminga. Kataras ragina visas vidurio rytų valstybės e, pasirašyti saistantį saugumo susitarimą ir vid sėkminga vidurio rytų sutartis turi būti kolektyvinė saistanti apimti saugumo, valdysenos, ginčių sprendimo atskaitomybės nuostatas, e, nuostatas dėl suverenumo, valstybių lygybės ir įsipareigojimo nesikišti šalių vidaus reikalus. Saugumas artimų rytų regione glaudžiai susijęs su tarptautiniu e, saugumu ir taika. Mums reikia es diplomatinės paramos, kad visos e, vidurio rytų valstybės siek, sėstų prie dėrybų stalo, siekdamas užtikrinti e, pasaulinę tvarką ir atkurti taiką. Reikia deskaluoti įtampą vidurio rytuose. Reikia tikėti dialogo ir įsipareigojimų svarba. Neseniai stebėjome E, JAF ir Talibano taikos e, dėrybų proveržį. Mes tikimės, kad įsipareigojimas e, spręsti viską dėrybų keliu gali atnešti rezultatų. Mes vertiname ES pastangas prisidėti prie taikos ir saugumo mano regione. Ačiū. Thank you, Your Excellency, for your introduction. Ačiū Jūsų ekscelencija už įžanginės mintis. Noriu jūsų paklausti, ar norėtumėte atsakyti kiekvieną klausimą atskirai, ar galima būtų klausimus sugrupuoti, kaip jums e, geriau. Taigi dabar e, frakcijos tom suteiksime galimybę paklausti pirmasis e, užduos klausimą Michaelis Galeris. Turime 30 minučių laiko. Ačiū, aš čia dešinėje pusėje nuo jūsų sėdžiu. Sveiki atvykę ministrai mūsų komitetą norėčiau pradėti nuo dviejų klausimų, apie kuriuos užsiminėte. Aš e, e, dažnai žiūriu ir klausausi Al Jazeeros e, transliacijų anglų kalba ir jaučiuosi pakankamai gerai informuotas, taigi noriu padėkoti už tai, kad ledote įsikurti jūsų šalyje šiam svarbiam žiniasklaidos kanalui ir jūsų oro linijos taip pat paminėtos man labiausiai patinka visame regione. Tačiau galbūt e, norėčiau išgirsti iš jūsų daugiau išvalgų apie tarpusio santykius su kitomis arabo valstybėmis ir Iranu. ir kaip tarptautiniai partneriai galėtų e, tarpininkauti, gernant jūsų santykius. Taigi, ko, kaip jūs pasiekė dabar e, prekių srautai ir per Irano oro erdvę, ar yra kitų būdų patekti prekiams jūsų šaliai dėl Libijos? kurią iš konflikto šalių palaikote ir e, dėl kokių priežasčių. Nes girdime naujienų apie tai, kad Kataras remia tam tikras jėgas Libijoje. Dar vienas klausimas apie Palestiną. Esu girdėjęs, kad jūs pakankamai glaudžiai bendrabiaujate su Junktinių tautų pabėgėlio agentūra ir norėčiau išgirsti jūsų įsipareigojimą, kad ir toliau ketinate ketinsite finansiškai remti UNRA, kaip iki šiol. Socialistų vardu Marija Arena. Ačiū, ponė ministrė. Žmogaus teisų pakomitetyje mes e, palaikome pakankamai glaudžius tarpusio santykius, yra pasirašytas partnerystės susitarimas dėl žmogaus teisų su Kataru, tuo džiaugiuosi tačiau buvau labai nustebusi dėl naujo įstatymo ribojančio žodžio laisvę Katare. Vėl žodžio laisvę apribojant asmenims, kurie bando kritikuoti savo šalį, nesvarbu, ar jie būtų šalies viduje ar už jos ribų. Yra numatyta laisvės atimimo bausmė nuo 3 iki 5 metų už, tokią, už tokius veiksmus ir manau, kad tokia žinia tikrai negali būti vertinama teigiamai, kalbant apie žmogaus teisės Katare ir norėčiau pareikšti mūsų didžiulį nusistebėjimą. Čia taip pat noriu išreikšti viltį, kad e, ir toliau galėsime konstruktyviai bendrabiauti su Kataru. Nepaisant šio įstatymo Pane Vozu. Ačiū, pamysė, kad atvykote. Kalbant apie Kataro aktyvę diplomatiją, į daugelį frontų, taip pat ir Sahelio regione, kuris svarbus ES, daugelį metų Dohos formas jau vyksta ir jame ieškoma ne karinių būdų, kaip išspręsti Sahelio regiono krizę ir susitarti dėl e, valstybių e, valdžios struktūrų vaidmens tose e, valstybėse Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga siunčia savo kariškius Sahelio regioną kovoti su džihadistų teroristais kurie kelia grėsmę ne tik tam regionui, tačiau taip pat ir Europai. Man būtų įdomu išgirsti jūsų mintis e, apie Kataro e, santykius su, su Sahelio regione veikiančiais džihadistais. Ar galėtumėte pasmerkti jų veiksmus e, ir galėtumėte paaiškinti <clears throat> arba paneigti tą informaciją apie tai, kad e, Sahelio regione veikiantis turistai gauna finansinę paramą iš Kataro. E, e, tapatybės demokratijos frakcijos vardu, ponas Marijanė, ačiū, ponai pirmininkai. Pone ministrė, man iš tiesų nelabai patinka jūsų šalis, lankiausi kelis kartus ir jūs pristatote save kaip uh, reformų šalį, tačiau remiantis kai kurių žurnalistų informacija, ypač iš Prancūzijos, egzistuoja ir kitas jūsų šalies e, veidas. E, jūsų skingi politikai pripažino, kad finansuoja teroristus e, Sirijoje, jūs taip pat palaikote JAV, Turkiją ir Saudo Arabiją. Kita vertus, šiuose veiksmuose Noriu paklausti, ką jūs iš tiesų finansuojate Siriją, ar toliau teikiate tą finansavimą ir kokia jūsų pozicija Sirijos atžvilgių. Marija Aren taip pat minėjo jūsų primtą įstatymą dėl e, žodžio laisvės, išaiškos laisvės, kuris yra šokiruojantis, nes jūs e, viena vertus rengiate tarptautinės konferencijas žodžio laisvės tema ir e, kartu apribojate žodžio laisvę savo šalyje. Taigi Man tikrai nepatinka tas jūsų dviveidiškumas, taigi įdomu labai išgirsti apie jūsų finansuojamas teroristinės organizacijas Sirijoje. Ir e, taip pat e, teroristų finansavimas Sahelio regione, e, kuriame pirmose fronto linijose kovoja prancūzijos kariški. Pone Langenzyben dabar žalių frakcijos vardu. Ačiū, kalbėsiu vokiškai. Ačiū, kad atvykote. Man taip pat kyla klausimų apie tai, kaip jūs vertinate savo dabartinį ir būsimą vaidmenį Sirijoje. Ir dar vienas klausimas susijęs su prezidento Trumpo artimų rytų taikos planu ir palankiai vertinote jį kartu su Egiptu ir Saudo Arabija, kokios buvo to teigiamo vertinimo priežastis. Galbūt galėtumėte jas išsameu pristatyti. Taigi vienas klausimas apie jūsų veiklą Sirijoje ir kitas apie jūsų požiūrį į Trumpo taikos, taikos planą. Ačiū, ponė Fotygi, žodis. Ačiū. E, ekscelencija, sveiki atvykę. Aš noriu paprašyti jūsų pristatyti savo požiūrį į prezidentą Trumpo taikos planą. Artimųjų rytų regionui siekiant proveržio dabartinėse įstrigusiuose darybose tarp Izraelio ir palestiniečių. Ir galbūt galėtumėte pasidalinti savo mintimis apie kitų persų įlankos šalių požiūrį į šį taikos planą. Guoja e frakcijos vardu, ponė Vilanojeva. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ministrė. Baudžiamųjų sankcijų įtvirtinimas už protestus yra pasaulinė tendencija. Tai susijęs su represijomis. Mes ypač sunerime dėl e, pagrindinių teisių paminimo. Norėčiau, kad paaiškintumėte padėti šalyje, kai jungtinės valstijos e, nustojo teikti pagalbą Palestinos pabėgėlių organizacijai. E, mes manome, kad vis dėlto tas finansavimas yra labai svarbus, kad būtų išlaikyta taika iš jungtinių tautų e, agentūra, sukurta 1949, siekia padėti palestiniečiams. Matėme, kaip Izraelis ir Junktinės valstijos bandė mm, pakenkti agentūrai, jos darbui ir atnešti žalos Palestinos pabėgėliams. Ir tai e, kaip po to, to nelemto JAV vadinamojo taikos plano pristatymo, kaip toliau bus, ar jūs toliau finansuosite Palestinos, Palestinai skirtą pabėgėlių agentūrą? Aš... Pone ministrė, ar norėtumėte pakomentuoti jums užduotus klausimus? Atsiprašau, jeigu praleisiu, e, kurį klausimą tiesiog priminkite man. Pabandysiu e, po vieną keltus klausimus paminėti. Visų pirma, pradėsiu. Gal nuo Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos reikalų ir santykių su Iranu ir Kataro blokados. E, ši bendradarbiavimo taryba yra labai destruktyvus elementas regione. E, blokada tęsiasi jau beveik tris metus. Mes e, aukštai vertiname Kuveito emyro pastangas tarpininkauti šioje krizėje, ieškant sprendimo. Lapkričio mėnesį, kai pradėjome kalbėti su Saudo Arabija, turėjome tam tikrų vilčių. Deja, po dviejų mėnesių matome, kad Saudo Arabija nutraukė šį darbą, nepateikdama jokių priežasčių. E, mes norėtume, kad e, Kuveitui tarpinkaujant e, Saudo Arabija ir kitos blokadą įvedusios šalis vis tik sės prie stalo ir surasime, surasime sprendimą. Viena aišku, ši krizė daro žalą regionui. Šiai krizai priežasčių nėra, ir visi išlošime, jeigu surasime e, tokį sprendimą, kuris e, mus apsaugotų visus ir užkirstų kelią konfliktams Persų įlankoje. Pagrindinė problema e, Persų įlankoje yra tarp Kataro, Saudo Arabijos ir Junktinių Arabų Emiratų ir aš manyčiau, kad reiktų pagaliau susėsti, išsiaiškinti tikrasis konflikto priežastis ir e, nustoti skleisti propagandą apie e, vienas kitą. E, kalbant apie santykius su Iranu, turint e, galvoje e, Irano ir JAV e, santykius, taip pat reikia pasakyti, kad blokadai prasidėjus Iranas atvėrė savo uostus ir uostus prekiams į mūsų šalį ir už tai mes esame jiems dėkingi, ypač už pagalbą pirmosiamis blokados dienomis. Mūsų interesas yra matyti, kad regionas būtų stabilus, e, nenorime e, konflikto tarp JAV ir Irano. E, iš vienos pusės Katare įsikūrusi didžiausia JAV karinė bazė ir antra vertus turime kaimininius santykius su Iranu. Labai daug dirbame, kuomet krizė sustiprėjo, bandėme kalbėtis ir su iraniečiais, ir su JAV, ieškodami diplomatinio sprendimo ir toliau dirbome, kad ši problema išsispręstų diplomatiniu keliu. Buvo taip pat klausimas, kaip, kaip vyksta prekyba. E, e, ir kadangi tai e, su ankstesnė tema susiję, turiu pasakyti, kad dauguma iš mūsų lėktuvų skrenda per Irano oro erdvę. E, E, galima taip pat skristi tiesiai per Kuveitą ir per Irako oro erdvę. E, tiekimas e, prekių vyksta arba oro keliu, arba jūra per Hamid uostą. E, prasidėjus blokadai e, atidarėme šį uostą ir dabar e, jam atitenka 27 procentai prekybos visame regione ir ji plečiasi. Ir žinoma, mes tikimės, kad ta krizė baigsis ir blokadą įvedusios šalis susiprotės ir mūsų regionas prekybos prasme ateityje suklestės. Dabar kalbant apie žmogaus teisų padėtį Katare ir paminėtą įstatymą, kuriuo tarsi ribojama saviriškos laisvės, žodžio laisvės. Kataras tokių ketinimų niekada neturėjo. Mes kaip tik esame nusiteikę ginti žodžio laisvę ir Katare, ir už jo e, ribų. Šis įstatymas dėja netinkamai suprantamas. E, e, jo esmė yra kovoti su dezinformacija, o ne su žodžio laisvė. Dėja, dezinformacija vyksta ne tik Katare, stebima ne tik Katare, bet ir visame pasaulyje. Ir uh, E, tikrai e, nėra jokių įrodymų, kad mes e, kovojame su kritika. Katare nei vienas nebuvo pagal šį įstatymą baudžiamas ar nubaustas. Jo tikslas yra apginti mūsų šalį nuo dezinformacijos ir propagandos kampanijos, kuri dėja prasidėjo nuo, nuo to, kai buvo įvesta blokada prieš Katarą. Galiu Jūs patikinti, kad nėra jokių ketinimų e, riboti žodžio laisvę. Lauksime bet kokių pastabų, kuris padėtų pagerinti e, padėtį. Esame mm, e, pasiryžę ir tam įsipareigoję. Mm, toliau, kalbant apie regioninius klausimus, Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo Libijos. Kataras e, gana tvirtai laikosi savo pozicijos nuo 15 metų Hairato susitarimo, kad e, vienintelis komunikacijų kanalas ir vienintelė parama e, bus teikiama per uh, vyriausybė, kurią pripažįsta tarptautinė bendruomenė ir saugumo taryba. Tvirtai laikomės tokios pozicijos, toliau tęsėme pokalbius ir komunikaciją su e, būtent ta nacionalinė vyriausybė ir e, generalo e, Hefter puolimą prieš Tripolį mes smerkėme. E, pasaulyje e, visada sakome, kad tą reikia sustabdyti, Libijoje reikia ieškoti politinio sprendimo. E, dabar matome, kad taptotinė bendruomenė po e, tų e, neramumų ir išvalių prieš Tripolį dabar mobilizuojasi, bet mes taip pat stebime ir šalį, kuri ne negerbė tarptautinių sprendimų. Ehm, sustarimai buvo pasiekti Maskvoje, Berlyne, ratifikuoti saugumo taryboje, bet dėje jų nesilaikoma. Vakar dėje Tripolio uostas buvo bombarduotas, ehm, generolas Haftaras bombarduoja ir e, kitas vietas. E, e, užsienio kešimasis e, turi būti baigtas, reikia, kad pradėtų veikti ginklų mm, embargo mm, ir kad šalies žmonės patys nuspręstų savo likimą. Mes remiame Berlyno procesą mm, su salga, kad tai prives prie stabilumo Libijoje. Kalbant apie palestiniečių problemą ir Izraelio Palestinos e, konfliktą ir paramą UNRA. Reikia pasakyti, kad Kataras e, vienas iš didžiausių palestiniečių rėmėjų arba per jungtinių tautų agentūras arba e, kitas programas, kurias vykdome su kitomis jungtinių tautų programomis. Mes esame vienas iš didžiausių donorų UNROI Uh, UNRAI uh, po to, kai uh, JAV atšaukė savo paramą, mes užpildome tą spragą. E, manome, kad ta veikla išlieka labai svarbia ir e, kad pabėgėliams šio, pabėgėliam šios agentūros e, labai reikia turime visą virtinę kitų programų kurias gyvendiname gazos ruožė ar vakarų krante, statome mokyklas, ligoninės, būstą ten gyvenantiems žmonėms, tiekiame e, elektrą ir kūrą E, elektros tiekimas dabar jau e, kasdieną, pavyzdžiui, pailgėjo nuo 2 valandų iki 8 valandų ir mes e, ir toliau padėsime gazoje gyvenantiems žmonėms. Kalbant apie prezidento Trumpo taikos planą artimiesiams rytoms, tai mes sveikiname bet kokią iniciatyvą pateikti kažkokį planą, siekiant išspręsti Izraelio-Palestinos konfliktą, bet e, tai turi atitikti e, tarptautinius standartus. Mes kalbame su JAV administracija, stengiamės e, paskatinti palestiniečius ir Izraelį susėsti prie dėrybų stalo ir siekti taikos tarpusavėje, bet turime taip pat E, žinoti, kad e, arabų šalis pritars e, taikos iniciatyvai. Tęsime konsultacijas, teikti patarimus abiems šalims, skatinsime palestiniečius, pradėti tiesiogiai kalbėti su Izraeliu, skatinsime JAV tiesiai kalbėti su palestiniečiais. Mes suprantame, kad tame plane yra tam tikrų spragų ir raginsime jį toliau tobulinti. Dėl e, Sirijos aš manau, kad e, e, vienas iš e, parlamento narių e, minėjo Kataro vaidmenį Sirijoje ir kad Kataras e, finansuoja teroristinės organizacijas Sirijoje. Kataras niekada nėra finansavęs jokių teroristinių organizacijų. E, Sirijoje, mes veikiame tik tai humanitarnės pagalbos rytyje su jungtinėmis tautomis, e, jungtinių tautų organizacijomis, teikiame vystamąją pagalbą, pagalbą e, švietimui. E, daugiau kaip milijonas vaikų pabėgėlių stovyklose gali eiti į mokyklą Kataro pagalbos dėka E, tam tikrų metų pokalbiai su Sirijos opozicija buvo dalis e, visos grupės draugų e, pastangų. Ir mes visada stengiamės, kad mūsų indėlis būtų vienodai paskirstytas tarp visų tų šalių ir mes stengiamės užtikrinti, kad ta parama netitektų ekstremistinėms ar teroristinėms organizacijoms tie teroristai, kurie yra Sirijoje, e, bando Sirijos revoliuciją e, paimti savo įkaitę. E, mes tuo tarpu bandome atsikratyti didžiausių teroristinių režimų Sirijoje, kuri daug metų žudo savo žmonės, dėja tarptautinė bendruomenė nesugebėjo išgelbėti Sirijos žmonių. Dėl Kataro vaidmens Sahelyje ir Kataro pozicijos dėl džihadistų grupuočių. Mes esame prieš visas džihadistų grupuotės, smerkėme jų veiklą ir jūsų komiteto nariai gali pasidomėti oficialiai deklaruotą Kataro poziciją šią temą ir dėl e, džihadistų grubuočių veiklos Sahelio regione ir kitose pasaulio regionuose. Kataras yra pasmerkęs oficialiuose pareiškimuose. Tai mes remiame tiesiogiai Sahelio regiono šalis, e, konkrečiai remdami jų gebėjimų plėtotę e, Malyje, Burkina Fase bei kitose Sahelio šalise. Kataras e, E, ragina tų šalių vyriausybės įgyvendinti reikalingas reformas, kad, kad, kad tai užtikrintų didesnį e, stabilumą juose. I, I think that's, uh, I covered most of the questions. Kad aptariau visus uh, užduotus klausimus. Colleagues, we have... Kolegos, turime dar penkias minutės. norėčiau sutikti žodį dar keletui kalbėtojų, bet m, mm, tik tai keliems. Visų pirma, ponia Zovko. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ministrė. Norėčiau pasidžiaugti Kataro veikla ir pagirti ją e, informavimo srityje ir e, nes situacija šiuo metu yra sudėtinga. Norėčiau nukreipti žvilgsnį į Europos teritoriją, vakarų Balkanus. Mums buvo iškilęs, iškilę problemų su Al Jazeera dėl melagingų žinių sklaidos apie padėtį Bosnijoje Hercegovinoje. Ar esate pasirengę tą klausimą spręsti ir nes dėl Al Jazeera e, kanalo melagingos informacijos. Mes kovojame su neteisinga informacija skleidžiama vakarų Balkanuose, tai susijęs su uh, užsienio kovotojų sugrįžimu ir buvo pasirodė teiginių, kad e, tame mūsų regione jų yra daugiausia, vertinant pagal gyventojų skaičių. Ačiū toliau, ponia Kali. Ką tik grįžau iš Dohos, kur vyko oficialūs renginiai, kaip suprantu, užsienio šalis jums kišakoja, e, skleisdamos neteisingą informaciją. Man tikrai padarė pažanga žmogaus teisų srityje ir nu, pažanga užtikrinat moterų teisės. Turiu štai kokį klausimą. Kokia dabar yra blokados situacija? Kiek žinau, šeimos yra ištraskytos, žmonės suiminti. Uh, Saudo Arabijoje žudo žurnalistus, jeigu jie bando kažką kritikuoti ir, ir paaiškinti tą blokadą. Ar yra nors kiek pasistumėta šiuo klausimu? Koks šis statusas yra toliau, ponė Rys? Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai, nes laiko nedaug. Porą klausimų, Jūsų ekscelencija. E, pasaulio futbolo čempionatas, kuris vyks už dviejų metų. Kalbant apie darbo sąlygas ir e, emigrantų darbuotojų darbo sąlygas, e, statant reikalingus stadionus, žinau, kad ta situacija buvo pasmerkta viešai daugelio uh, E, nors Kataras pasižadėjo įgyvendinti daugybę susijusių priemonių, kiek žinau, iki šių metų sausio mėnesio. Kada tai bus padaryta, kada bus imtasi priemonių, kad būtų užtikrintas geresnės gyvenimo sąlygos? Taip pat aplinkosaugos rytis. Pažadėjote, kad e, tas pasaulinis futbolo čempionatas bus CO2 požiūriu e, neutralus. Labai norėčiau, kad papasakotumėte, kaip tai bus. Man labai sunku suvokti tai. E, taip pat, kai žadėjote, kad už dviejų metų taip pat pasirūpinsite ir saulės e, energijos panaudojimu, bet du metai jau praktiškai tuoj praeis. Mane informavo, kad Palestinos um, užsienio reikalų ministras jau laukia už, saulės, už salės durų. Prašyčiau Jūs labai trumpai pakomentuoti atsak, užduotus klausimus, kad neverstume mūsų kitus svečių laukti. Visų pirma, dėl Al Jazeeros ir jos veiklos Balkanų regione. Nebijoju, kad gerbiama narė žino apie žiniasklaidos vaidmenį Mes, Kataras, siekėme užtikrinti žiniasklaidos laisvę. Esame pasirengę kalbėtis tiesiogiai su visais. Mūsų šalies vyriausybė nesikiša į Aldžazyros veiklą ar į Aldžazyros politiką. Yra kai kurių, žinoma, klausimų šiame kontekste susijusių ir su blokada taikančiomis valstybėmis, bet Al Jazeera kanale dirba profesionalų komanda, kuri gali pasiekti gerų rezultatų. Kviečiu jūs atvykti į Katarą ir pamatyti savo akimis, kokios pažangos pasiekė šalis ir pasinuoti galimybę tiesiogiai su jais pasikalbėti. Dėl dar, darbininkų teisų ir pasaulio futbolo čempionato mes pasiekėme didelės pažangos čia per pastarosius kelis metus pa, e, pa, gyvendinta daug reformų draugė su tarptautinėmis organizacijomis, kurios mums pavyko pasiekti pažangos, dirbant su tomis agentūromis, įgyvendinti reikalingas reformas ir tikrai yra pažangos ruošiantis pasaulio futbolo čempionatui. Uh, ir mes, mūsų šalies vyriausybė, tikrai nesitaikstome su bandymais išnaudoti e, užsienio darb, darbininkus dirbančius Katare. Dėl CO2 požiūrių neutralaus futbolo čempionato manau, kad Kataras pasiekė tikrai didelės pažangos šiuo klausimu ir klimato kaitos klausimu, taip pat CO2 neutralumo siekiant. Mes e, statome didžiausią pasaulyje saulės energijos jėgainę, ką tik apie tai pranešėme. Nežinau tikslių skaičių, bet anot paskutinių pranešimų mes jau dabar gyvendinome ir du, e, duotus pažadus ruošiantis futbolo čempionatui. Visi stadionai jau pastatyti ir e, darėme viską, kad jie būtų aplinkosauginių požiūrių tinkami ir būtų kiek mažesnis CO2 įspaudas. Dėl blokados situacijos, apie tai kalbėjau anksčiau, mes tikimės, kad e, visi pradės mąstyti blaiviai ir kad, kad visi suvoks vieną dieną, kad nėra nulinės e, sumos žaidimo. E, suvoks, kad regiono šalis privalo bendradarbiauti, tačiau visos šalis turi teisę į savo suverenumą ir teisę priimti e, reikalingus sprendimus pačios. Aš tikiuosi, kad tai jūs tenkinantis atsakymai ir mes taip pat, noriu pasakyti, tikimės netrukus e, rasti šio klausimo sprendimą. Jūsų ekscelencija, ačiū už tai, kad atėjote pas mus. Noriu palinkėti jums saugos kelionės namo ir tikiuosi vėl pamatyti jūs ateityje mūsų komitete. Greitsemense. Su kolega jau laukia už durų. Thank you very much. Congratulations. not taking break, huh? No, no. <laughs> Colleagues, without any further delay, let's... Kolegos. Prašau visų vėl susėsti. Ir dabar septintasis mūsų darbo atvarkės punktas. Noriu šiltai pasisveikinti su jo ekscelencija Riyad al-Maliki, Palestinos užsienio reikalų ir išeivijos ministru. Kai paskutinį kartą lankėtės mūsų komitete, buvo baros 2016, kuomet komitetui pirmininkavo Elmaras Brokas. Noriu pasisveikinti ir su ponu Abdurahima Farą, E, palestinos ambasadoriumi ES Belgijoje ir Luksemburge, kuris nulatos pas mus lankosi. Ministre, e, jūs lankotės Briuselyje, dalyvaudamas konsultacijose su ES dėl JAV taikos plano ir e, vidurio rytų taikos proceso ateities. Esame pasirengę pasikeisti mintimis dėl Palestinos valdžios pozicijos dėl JAV pristatyto taikos plano. Taip pat norėtume aptarti, kokį vaidmenį ES galėtų suvaidinti, atgaivinant vidurio rytų taikos procesą ir užtikrinant tiesioginių atnaujintų dėrybų galimybę tarp Izraelio ir Palestinos valdžios. Ką tik čia lankėsi Kataro užsienio reikalų ministras, dabar svečiuojatės jūs ir po jūsų keisimės nuomonėmis su Izraelio ambasadoriumi e, Europos Sąjungoje. Ir to užbaigsime rytinį posėdį. Žodis jums, dar kartą noriu jūs šiltai pasveikinti čia. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi komiteto nariai. Noriu padėkoti, kad sus sutikote susitikti su manimi šiuo labai svarbiu momentu, kuomet galime žengti priekin taikos link arba žengti žingsnį, kuris vėl uh, įsuktų konflikto ratą. Kodėl jums tai turėtų rūpėti, kai kas teigia, kad yra aktualesnių konfliktų, kurie tiesiogiai atsiliepia Europai. Uh, Kai kas mano, kad Europa neta, neturi galių įtakos paskatinti esminius pokyčius. Todėl, kodėl jums iš viso verta būtų stengtis? Aš manau, kad tautos, kuri visą amžių kentėjo dėl, e, dėl to, kad negalėjo gyvendinti savo teisių, dėl to, kad buvo stumdoma, tokios tautos likimas nusipelno jūsų dėmesio. E, galiu papasakoti, kodėl Izraelio okupacija dėl savo plano nuo pat pradžios teritorijose, kur jie gyvena ir toliau e, plečia Izraelio nausėdijas, e, iš esmės siekia vieno tikslo - užimti kiek įmanoma daugiau žemės, žemių, kuriuose būtų kiek įmanoma mažiau palestiniečių ta politika turi pavadinimą - kolonializmas. Tai e, nekingiausias reiškinys žmonijos istorijoje. Noriu priminti Jums, kad tai yra užsitęsusi krizė, kuri tęsiasi nuo jungtinių tautų e, įsteigimo. Tai taip pat ilgiausia pasaulyje pabėgėlių krizė ir didžiaus, ilgiausiai besitęsianti okupacija šio laikinėje žmonijos istorijoje. Noriu taip pat pasakyti, kad Jeruzalė visada bus labai svarbi visų tikėjimo, visų tikėjimų žmonių širdise. Ir e, siekis sugyventi, bandymas sugyventi gali e, būti pasitarnauti visiems. E, ir jeigu galite, padėkite Izraeliui atsikratyti okupuojančios valstybės statuso uh, kuri engia milijoną, daugiau nei milijoną Palestinos žmonių. Tačiau jeigu to viso dar nepakanka, jums turėtų rūpėti, su kuo taikstotės šiandien. Nes e, galite kurti pasaulį, tokį pasaulį šiandien, kuriame gyvensite rytoj. Taip pat gali nutikti, kad tarptautinė tvarka ims irti, kaip ir e, taisyklėmis grindžiama sistema. Dėl, dėl to, kad statome tvirtovės, jog atsilaikytume būtent tokiais laikais kaip šie. Reikia mūsų, mūsų valia tik, svarbi tik to, tokiu mastu, kokiu mastu esame kolektyviai pasiryžę kažko siekti. Mes turime pasistengti, kad būtų apsaugotos ir ateities kartos jūsų e, žemynų istorija jūs tikrai moko, ką gali pasiekti drauge visi, jeigu siekia gerų tikslų ir taip pat ką, kas gali nutikti, jeigu siekiama piktų kėslų. Taip pat jūs žinote iš savo istorijos, kokia brangi yra taika, taip pat, kad nėra jos pakaitalo, kad tai, ką galima sukurti tik abipusę, remiantis abipusę pagarbą ir orumu ši sąjunga sukurta laisvų ir suverenių valstybių. Laisvė ir suverenumas buvo pasi, pasiekti nelengva kaina. Tai nesutrukdė siekti jums bendradarbiavimo ir susivienyti. Ir remiantis, remdamiesi visą šią informaciją, būtent e, šios informacijos pagalba turėtume uh, aiš, aiškinti konfliktą JAV patiktame plane, tam, kad Izraelis turi, jaustųsi saugus, mes netenkame teisės į suverenumą. Tai taikos net neš ir tai neužtikrins saugumo. Ir tai be abejonės negali būti vadinama dviejų valstybių sprendimu. E, plane neteisėtumas e, pristatomas kaip realybė ir mes prašomi su tuo susitaikyti. Neteisėtos nausėdijos, neteisėta siena, neteisėta aneksacija taps nulatinė mūsų realybė. Tai neužbaigia okupacijos tas planas, jis tik ją įtvirtina. ES vizija, kuri padėjo e, parengti tarptautinį konsensusą, pagal kurį atsiranda dvi suverenios struktūros Jeruzalėje pagal 1967 metų sienas. Tai nėra re, praeities receptas, tai kelias priekin. Nauja yra revizija, peržiūra. Tačiau tas planas nebuvo tinkamai paremtas E, Izraelio vyriausybė giriasi dabar, kad okupacija jiems visiškai nebrangiai kainuoja. Jie gauna, Izraelis gauna iš to naudos, o mums tenka kesti e, siaubingas viso to pasiekmes. Nėra galimybės tose teritorijose gyventi normaliai, beveik niekam. Izraelis palaiko normalius santykius su pasauliu, nežiūrinti tai. E, naudojasi ekonominiu augimu nėra nustatyta kaina už neteisėtų gyvenviečių e, plėtimą mūsų žemėje, žmonių žudimą, namų griovimą. Jie gali grobti mūsų žemės, e, nurodyti, kaip mes turime gyventi ir visiškai neprivalėti už tai atsiskaityti. Izraelio nebaudžiamumas nepaprastai pakeitė milijonų Izraeli, palestiniečių gyvenimą bėgant dešimtmečiams, bet tai pakeitė ir Izraelį. Susilpnino taikos šalininkų stovyklą ir sustiprino tuos, kurie pasisako už neteisėtus veiksmus. Kai kas e, sako, esantis geri Izraelio draugai, mes tam neprieštarauja. Jei tik sakydami tai jie neturi omeny e, galimybės Izraeliui kolonizuoti mūsų žemę. Izraelis blo taiko blokadą dviems milijonams palestiniečių e, ir užtikrina kariams, e, naujakuriams nebaudžiamumą, jeigu jie tik jie įsikuria mūsų žemėmis, žemėse. Negalime taikstyti su tokiais veiksmais, ypač to, e, to negali toleruoti tie Izraelio draugai, kurie supranta, kur visa tai veda. Tai nepadės pasiekti taikos ir saugumo. Bet kas, kas skatina Izraelio nebaudžiamumą, kenkia taikai. Jeigu Izraelis gali neteisėtai veikti, vis dėlto nėra tam jokio pateisinimo nei politinių, nei istorinių požiūrių. Tokie sprendimai negali e, gyvuoti ilgai. Tai, kas nėra teisinga, negali skambėti įtikinamai ir tai negali pasitarnauti taikos labui. Ar ES gali visą tai apriepti? Europa pasisako už dviejų valstybių sprendimą paremtą 1967 metų sienomis, kuomet Palestina, Izraelis ir netgi jungtinės valstijos dar ne, nepristatinėjo tokios vizijos. Ir bėgant laikų tai tapo tarptautinio konsensuso e, esme. ES gali e, siekti e, tarp tarptautinės teisės normų laikymosi, jeigu tik to nori. Parlamentas turi galių ir įtakos ir gali jas išnaudoti, jei tik nori. Ir taip užtikrinti atsakomybę. <laughs> Negali egzistuoti kažkokia Izraeliui taikoma išimtis šiame kontekste. Neteisėti veiksmai yra neteisėti, kad ir kas juos padarytų. Ir tie, kurie tuos veiksmus padaro, turėtų privalėti už tai atsiskaityti kaip mes neleisime Izraeliui aneksuoti Palestinos teritorijos. Tai tapo pagrindinė Izraelio rinkimų kampanijos tema. Visa tarptautinė sistema remiasi e, jėga okupuotų teritorijų, teisės okupuoti jėga teritorijas nepri, netoleravimu, nepri, neteisėtumu. E, Tačiau Izraelis dabar toliau naikina taikos galimybę. ES turėtų veikti ne tik dėl to, kad pasisako už dviejų valstybių sprendimą, kurį sunaikins aneksacija, bet ir dėl to, kad iš principo prieš neteisėtas aneksacijas, ne tik Palestinoje, bet ir bet kur. Izraelis naudojasi visomis priemonėmis, kad sustiprintų savo okupaciją ir kad vienos valstybės sprendimas taptų realybę. Reikėtų imtis visų priemonių siekiant įtvirtinti dviejų valstybių sprendimą. Taip pat pripažinti Palestinos valstybę pagal 1967 metų sienas. Toks pripažinimas būtų indėlis į tai, kad teisingumą ir saugumą Mes prisimame ir mums tenkančią atsakomybę ir prievolės e, siekiant taikos. Esame įsipareigoję laikytis nesmurtinės politikos ir siekti taikos. Mes ir toliau laikysimės to įsipareigojimo. Esame pasirengę atnaujinti dėrybas, remdamėsi tarptautinėmis sąlygomis ir tarptautinę teisę vadovaujant tarptautiniams tarpininkams ir pradėti tai iš karto, dabar. Prašome jūs ES paramos, sušaukiant tarptautinę taikos konferenciją, kad būtų galima siekti šio tikslo. Mums reikia jūsų pagalbos. E, turėkite omeny, kad jūs galite daug nuveikti, kad jūsų balsas yra svarbus tiems, kurie Palestina ir Izraelė tiki taika ir kuriems reikia to balso. Ir jūsų paramos mums reikia dabar labiau nei bet kada. Tik pamastykite, kiek galimų aukų galėtumėte išgelbėti. Ir taip pat apie tai, kaip tai ką pakeistų mūsų regiono likimą ir veidą. Prieš 70 metų. E, žmonija sukūrė šią tarptautinę tvarką. Kam? Tam, kad galėtų puoselėti teisingumą ir taiką. Reikėtų ištiesėti geresnio rytojaus pažadą. Jungtinių tautų hartija, tarptautinis teising, baudžiamasis teismas, visuotinė žmogaus teisų deklaracija, žmogaus teisų teismas, visa tai yra tos pamatinės pirminės idėjos iš pasakmes, kad žmogiškumas gali būti stipresnis už blogį. Jeigu paukosite Palestiną, iškils pavojus visur. Paremkite palestiniečius ir taika įsivyraus regione, e, kuriame jos taip ilgai nebuvo. Leiskite Izraelio ir Palestinai staikiai sugyventi drauge E, pagal oficialiai pripažįstamas sienas. Užtikrinkite visų piliečių teisės, leiskite jiems būti laisviems, o ne vieniems egzistuoti kitų sąskaitą. Jie turi būti partneriais ir jūsų kaiminystė turi pasi, pasikeisti į gerą ir visiems laikams. Ačiū. Your Excellency, Minister, thank you for... Ačiū Jūsų ekscelencija, ministrė, dėkoju Jums už išvalgas, manau, kad daug peno mintims gavome. Jeigu laikysimės nustatyto kalbėjimo laiko, galėsiu suteikti žodį visiems kolegoms, tačiau maksimaliai galite kalbėti tik tai dvi minutės. Pradės ryšių su Palestina delegacijos vadovas, panas Pinėda, tačiau jo salėje nėra, pradėsime nuo frakcijų atstovų. Pirmasis Michaelis Galeris, ačiū, sveiki atvykę ministrė. Manau, kad dauguma Europos politikų apgailestavo dėl to, kad ši Amerikos administracija netgi atsisakė siekio tapti sąžiningų tarpininkų sprendinti Izraelio-Palestinos konfliktą. Manau, kad planas tikrai nėra naudingas nei Izraelio, nei Palestinos interesams. Aš e, matau galimybę priimti sąžininką sprendimą tik tuo atveju, jeigu JAV ir ES kada nors nuspręs kartu su Izraelio palestiniečiais bendromis pastangomis ieškoti dviejų valstybių sprendimo. Tai, kas buvo pristatyta kaip prezidento Trumpo planas, iš tiesų nieko neprisidėjo prie to, kas galėtų būti vadinama žingsnių priekis siekiant taikos. Ir e, turint dabartinę JAF administraciją, e, man būtų įdomu sužinoti, ką e, jūsų nuomonė mes E, šiuo metu galėtume padaryti, kad sumažintume įtampą ir palengvintume sudėtingą ekonominę ir socialinę palestiniečių padėtį. Kokius žingsnius jūs nuomonė turėtume žengti pirmiausiai, laukdami galbūt, kol pasikeis Vašingtono politika? Ačiū. Čia Michaeliu Galeriu, Marija Arena. Dabar kalbės. Ačiū ministrė už jūsų pasisakymą. Manau, kad visi sutarime dėl to, jog šis planas yra provokacija palestiniečių tautai. Jūs tą pasakėte, bet to tai yra ir įžeidimas daugiašališkumo principo, nepaisinimas, įžeidimas visiems, kurie vadovaujasi daugiašališkumo principu, tarptautinių bendrėjų, kuriai priklauso ES Šiandien pas mus lankėsi Kataro premjeras, kuris mums pasakė, kad galiausiai šį planą būtų galima aptarti. Noriu paklausti jūsų, kaip čia atsitiko, kad jūsų sąjungininkai tarp arabo šalių nebegali e, įvertinti tinkamai prezidento Trumpo parengto plano daugiau nebeįtrauksime norinčių pasisakyti į kalbėtojų sąrašą. Ir e, kadangi laiko paprasčiausiai pritrūks, taigi ponui Užtrevičiui dabar žodis Rinių frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Ministrė, pripažindamas, kad e, taikos dėrybos jau yra įstrigusios e, ištisus dešimtmečius pažangos nėra pasiekta, galbūt turėtume uh, E, optimistiškiau vertinti naują kartą, dabartinius vaikus. Taigi, ministrė, kažkada e, stebėjau Palestinos televizijos laidas skirtas vaikams ir e, vaikai yra mokomi cituoti antisemitinius eilėraščius, slovinti kankinius, vadinti žydus pačiomis barbariškiausiamis pasaulio būtybėmis. Ministrė, kokia karta užauks jūsų regione, kai e, jiems reikės prisimti atsakomybę už savo priimamus sprendimus, ar nemanote, kad pribrendo laikas peržiūrėti tą antiizraelietišką e, prie žydus nukreiptą propagandą ir e, siekti paruošti tokią jauną kartą, kuri būtų pasirengusi ir norėtų ištiesti ranką žydų valstybei. Ačiū Petrai, tapatybės demokratijos vardu niekas nenori kalbėti, žaliųjų frakcijos vardu ponė Langenžybėn. Labai ačiū, kad atvykote, pasidalinote su mumis savo mintimis. E, Man klausimas susijęs su Trumpo planu artimiesiams reitams. Mano nuomonės yra e, tikrai ypatingai nevykęs. Ir e, nepaisant to, galime išvelgti tam tikrą postumį diskusijose tarp Izraelio ir Palestinos siekiant atgavinti darybos. Kaip Jūs vertinate, ar pokalbiai darybos tarp Izraelio ir Palestinos? jau iš esmės yra žlugę, ar jie bus atnaujinti tie pokalbiai, nes aš manau, kad vis tik tai galiausiai abi šalis nesugebės mm, išvengti būtinybės susitarti abiem, abiem šalims priimtiniais pagrindais vadovantis tarptautinės teisės normomis, kaip manote, uh, E, kaip turėtų atrodyti Izraelio ir Palestinos autonomijos e, tarpusio santykiai ateityje prezidento Trumpo taikos plano kontekste. Ačiū ponė Langenzyben, EK frakcijos vadu, koordinatorių nėra, panas Roisas gali kalbėti. Pane Roisin, bet aš taip pat esu salėje esu, esu Izraelio ryšiams su Izraelio delegacijos vicepirmininkas, bendrapirmininkas. Tai aš norėjau kalbėti delegacijos vardu, jeigu įmanoma, panas Roisil kalbės vėliau. Prašau, kalbėkite jums žodis. Ačiū pirmininkė. Ministrė, šaunu, kad atvykote nes e, mes e, privalome visomis pastangomis siekti e, dialogo tiek tarpusavyje, tiek ir tarp Izraelio ir Palestinos. Ir kaip suprantu, jūsų premjeras Junktinėse tautose pareiškia, kad yra pasirengęs dėrėtis, jeigu Izraelis pademonstruos atitinkamą norą būti patikimu partneriu tačiau e, po to sekė pasiūlyto taikos plano atmetimas ir aš manau, kad e, tokie veiksmai tikrai e, nėra naudingi, kaip ir smurto protrukiai, išpoliai, leidžiant, apšaudant Izraelį iš gazos ruožo raketomis. Izraelis yra priverstas gintis, noriu paklausti, ar esate pasirengęs apsiriboti Hamas, nuo Hamas vykdomų smurtinių veiksmų iš gazos ruožo <clears throat> ir, ir dėstė pastangas, kad nuginkluotumėte teroristinės grupuotės, nes tikrai negalime toliau sekti smurto keliu. Ir taip pat raginčiau jūs be iš ankstinių sąlygų sugrįžti prie uh, E, taikos darybų stalo, nes to pageidauja taip pat ir dauguma didžioji dalis tarptautinės bendruomenės. Nekantrai jūs raginčiau, energingai jūs raginčiau e, sugrįžti prie darybų stalo ir noriu paklausti, ar esate tam pasirengę. Ačiū. Guoja frakcijos vardu, ponė Vilanojeva. Ačiū, ponė pirmininkė, sveiki, ministrė. E, noriu padėkoti už tai, kad esate čia šiandien. Uh, tikrai labai sunkiu Palestinos žmonėms momentu. E, padėtis pablogėjo pastaraisiais dešimtmečiais. Ir tai atnešė daug kančių, pažeidžiamos žmogaus teisės, taip pat pažeidžiama ir tarptautinė teisė. Planas pristatytas yra žaidimas, nes juo bandoma jėga e, nubraukti tarptautinę teisę. Tai Palestinos žmonių kančios tiesiogiai atsiliepia ir Europai, ir visai žmonijai. Kalba eina apie pasiūlymus, kurie pažydžia tarptautinę teisę. E, ir tai ypač siaubinga. Ir to siekia radikaliai dešiniai daugelį metų. E, nekreipiant dėmesio į, į kenčiančių žmonių padėtį ir pa, pabėgėlių iš Palestinos situaciją. Jūs kalbėjote apie tai, kad e, Palestinoje yra labai sudėtinga padėtis, nėra galimybės tiesti kelių ir taip toliau. Mūsų frakcija mano, kad e, bandoma kokiu planu e, e, legalizuoti apartheidą, kuris įtvirtintas nuo 1967 metų. ES e, vyriausias įsigaliotinis Josepas Borelis e, pareikalavo, kad būtų mm, susilaikyta nuo vienašališkų veiksmų pažeidžiančių tarptautinę teisę. Ministre, norėčiau paklausti, kokiomis sąlygomis jūsų nuomonė galėtų prasidėti dėrybos ir pradėtų, prasidėtų darbas siekiant dviejų valstybių sprendimo. Thank you for the EPP. Ponas Bazesku, EPP frakcijas vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, malonu Jūs vėl, ponė ministrė, matyti. Matau, kad jūs e, šiandien e, labai agresyvus, jeigu galėčiau taip išsireikšti. E, ir tai užkerta kelią lūkesčiams, kad dėrybos gali tęstis. Aš galvočiau, kad tai vienintelis šansas, galbūt vienas iš paskutinių šansų taikai artimuosiuose rytuose. Palestina e, turi suprasti Izraelio saugumo poreikius iš vienos pusės ir žinoma, Izraelis turi andaste, suprasti jūsų poreikius. Bet e, laikytis Izraelio pozicijos tokios, kokia yra tradicinė ir laikantis jūsų nelankščios pozicijos e, taikos pasiekti nepal... taikos neužtikrins. E, mano pozicija, aš esu iš šalies, kuri pripažino Palestinos e, valstybę, yra tokia kad e, e, jūs turite suprasti, kad e, valstybė negali pakeisti valstybės gyventojų sudėtį, kad palestiniečių pabėgėliai negali pakeisti Izraelio valstybės valstiečių sudėtį. Taigi šita problema turi būti sprendžiama, dėl jos būti, diskutuojama, turi būti diskutuojama Jeruzalės e, e, problema ir ieškoma galutinio sprendimo. Liko trys notis paklausti. Pone Inčir. Dėkuoju, pane pirmininkė. Ministrė, diskutuojant e, problemą dėl problemos, a, apie Izraelio ir Palestinos santykius, paprastai e, vieni kalba prieš e, palestiniečius, kiti prieš Izraelį ir man nepatinka toks prieš pastatymas. Man atrodo, mes turime kalbėti apie tuos, kurie už taiką, o kitus, kurie nėra už taiką. E, prezidento Trumpo pateiktas planas yra tiesiog smūgis į veidą. Ir papildydama ankstesnių kolegų pateiktus klausimus, aš norėčiau paklausti, e, kokie turėtų būti dabar ES e, kiti žingsniai. Na ir dar kitas dalykas, kuris nebūtinai susijęs su e, Trumpo planu, tai rinkimai Palestinoje, kokios E, rinkimų perspektyvos, ar yra kažkokių kliūčių, kokios tos kliūtis, nes galų gale e, būtent rinkimai e, demonstruoja, e, kiek tvirta yra demokratija vienoje ar kitoje valstybėje. Ponas Vaimas. Dėkoju e, ministrė Elmalikį. E, Per pereitą kadenciją e, mūsų parlamentas yra prieėmęs rezoliucijų dėl Izraelio piliečių kūnų, kuriuos e, e, laiko Hamasas gražinimo Izraeliui. Taip pat buvo priimta rezoliucija 2474, kuri kalbama apie um, karinių konfliktų metu dingusių asmenų kūnų gražinimą ir e, jų artimųjų informavimą apie tai. Hamasas, kaip žinote, laužo e, šias nuostatas, ką Palestinos autonomija daro, užtikrindama, kad e, tų asmenų, kurie yra gazas ruožė dabar neteisėtai laikomi kūnai, E, būtų gražinti. Tai kertasi su bet kokiu padarumu ir bet kuriais tartotiniais ir kitokiais įstatymais. E, tie du asmenys e, buvo nužudyti, o jų kūnai pagrobti Hamas. Ponas Volis, dėkuoju pirmininkė, ačiū už jūsų pristatymą, ponė ministrė. Sutinku, kad Izraelis negalėtų elgtis taip, kaip jis, kad elgesi, jeigu jo nebalaikytų JAV. JAV be jokios abejonės remia Izraelį nesilaikydamas ES nuostatų. E, jūsų akim žiūrint vis tik, e, kur link turėtų ES žengti, ieškant taikos ir sprendimo? Ar, negalvoj, ar galvojate, kad dviejų valstybių sprendimas jau e, žlugęs? Ar galvojate, kad reiktų vienos valstybės sprendimo, kur tarp izraeliečių ir palestiniečių būtų lygybė, kur piliečių teisės būtų lygios ir kur būtų galima sugražinti palestiniečių pabėgėlius? Dėkui, pabaigai paklaus Izabel Izalalyma. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė, ačiū už tai, kad atėjote pas mus. Norėčiau pakomentuoti jau užduotą klausimą. Ar galėtumėte pakomentuoti e, savo poziciją dėl dviejų valstybių sprendimo? Ir taip pat, ar būtumėte pasirengę tiesiogiai dėrėti su Izraeliu, nekeldami iš ankstinių sąlygų. Labai ačiū. Right, minister. Kągi, e, ponė ministrė, didelis spektras klausimų. E, norėčiau steikti Jums 10-15 e, minučių atsakymams. Pabandykite atsakyti, kiek galima daugiau klausimų. Dėkoju. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Taip, esame pasiryžę e, pradėti tiesioginės darybas su Izraeliu be iš ankstinių sąlygų. Absoliučiai. Tie tol, kol laikysimės nuo uh, tų sąlygų, kurias jau priima visas pasaulis. Tarptautinė teisė, jungtinių tautų rezoliucijos ir tarptautinis legitimumas. Jeigu bus taip, tai nėra priežasčių, kodėl ne. Esame pasiruošę. Klausimas, ar Izraelis e, yra pasirengęs būti partneriu. Aš tuo abejoju. Bandėme daug metų ir atrodo, kad ir dabar prarandame tokią galimybę e, dviejų valstybių sprendimas, ar jau jis žuvęs. Na, atrodo, kad būtent Netanjahu bando dviejų valstybių sprendimą panaikinti e, savo faktais e, tikrovėje ir veiksmais tikrovėje. Man atrodo, ir jis pats, ir mus visus stumia link vienos valstybės sprendimo. Bet e, jis kenksmingas Izraeliui tiek pat, kiek ir palestiniečiams. Kodėl? E, ar jūs galvojate, kad Izraelis e, e, vienos valstybės sprendime leis palestiniečiams turėti tas pačias teisės kaip lygiems piliečiams demokratinėje sistemoje? Tai turbūt juokas. Šposas Izraelis niekada taip nepasielgs. Tai kokia bus ta vienos valstybės sprendimo situacija? Mm, ap aparteido sistema gazos ruožė ir vakarų krante viena valstybė su dviejomis sistemomis. Viena sistema Izraelio žydams, o kita palestiniečiams arabams. Būtent tą matome šiandieną vakarų krante ir tada vienos valstybės sprendimas tą legalizuotų. E, Izraelis būtent e, ten ir žengia. E, bandoma e, aneksuoti 53 procentus vakarų kranto, Jordano upės slėnį e, ir e, naujasias gyvenvietės. Ką tai reikštų? 6,7 milijonų palestiniečių arabų ir 6,7 milijonų žydų ir tada e, iškils demokratinė problema. Ir e, iš karto mes taptume dauguma ir demokratinėje sistemoje mes turėtume valdyti. Ir ko gero po dviejų metų tos vienos valstybės sistemos premjeras, e, kokia jį besivadintų ta valstybė, Izraelis ar kaip, būtų vardu Hamad Tad ką reikėtų daryti? Mes turėtume išlaikyti ir siekti dviejų valstybių sprendimo, e, jeigu Izraelis turėtų sveiko proto, būtent taip ir elg, elgtųsi. Jeigu iš tikrųjų galvotume apie taiką regione. Uh. Žinoma, dviejų valstybių sprendimas e, dar galioja, pasaulis sutarė dėl dviejų valstybių sprendimo. Ar prarasime tą pasaulio sutarimą dėl to, ko neturime? Jeigu vis dar turime savo rankose dviejų valstybių sprendimą, išsaugokime jį, dirbkime jo labui. Uh, Verčiau darykime tai, negu kad dirbtume dėl to, ko neturime. Pasaulis šiandieną palaiko dviejų valstybių sprendimą. 50 e, metų siekiame kad būtų susitarta dėl dviejų valstybių sprendimų. JAV ir Izraelis šioje planetoje yra e, vienintelės dvi valstybės, kurios yra prieš dviejų valstybių sprendimą. Ar leisime joms mus nugalėti, sugriauti tą e, tarptautinį konsensusą dėl dviejų valstybių sprendimų, e, turint galvoje, kur tai privestų prie aparteido. Aš manau, kad e, tai e, leidžia atsakyti į daugelį klausimų šią temą. Mes turime siekti dviejų valstybių sprendimų, išsaugoti dviejų valstybių sprendimą ir ieškoti būdų, kaip primesti dviejų valstybių sprendimą. Galvojant apie tai, koks tas būtų dviejų valstybių sprendimas, ne pagal Trumpą ir Netanjahu. E, visiškai de, e, demilitarizuota, fragmentuota, e, suvereniteto neturinčia teritoriją. Ne, mes turime galvoti apie palestiniečių valstybę 1967 m. sienose su sostinė Jeruzalėje. Taigi, jeigu galvojame apie tokį valst, dviejų valstybių sprendimą, e, tai e, siekime jo ir, ir jūs, kaip parlamento nariai, galite čia prisidėti. Jūs pamatysite, kad Palestina bus jūsų partnerė siekiant dviejų valstybių sprendimo, nes jis yra geriausias. Taip pat, jeigu kalbame apie dviejų valstybių sprendimą. Ir e, kadangi jūs kaip europiečiai esate pripažinę Izraelio e, valstybę, tai e, toje formulėje trūksta Palestinos valstybės pripažinimo. Taip, Rumunija ją yra pripažinusi, bet kitos ne. Ir jeigu norime išsaugoti dviejų valstybių sprendimą, turime tvirtai laikytis, pasakyti prieš vakarų kranto aneksiją. Ir dėl to turite spausti savo šalis, kad jos pripažintų Palestinos valstybę. Tai vienintelė sąlyga, kuri galintų mus e, sėsti e, prie darybų stalo kaip lygiems partneriams su Izraeliu. E, kitu atveju, ar galite įsivaizduoti žmonės, e, kurie yra okupuoti, kad aš išvykčiau iš Ramalos, e, turiu gauti leidimą iš Izraelio, aš turiu prašyti leidimo, kad galėčiau išvykti dėrėti su, Izraelie, e, su Izraeliu. Tai nėra e, dėrybos e, lygiomis sąlygomis. Turime sėdėti lygus, kaip lygios suverenios valstybės. Ir tada dėl visų kitų sąlygų galime dėrėtis. Antraip, jūs žinome rezultatą. Pradėjome nuo Madrido, konferencijas, žengėme toliau ir pažiūrėkite, kur atsidūrėme. Niekur. Niekur. Nes, e, kaip matote, žinote, nėra šiame reikale e, lygybės. E, izraeliečiai yra okupantai, jie mm, dominuoja visur, ir, o palestiniečiai, okupuoti palestiniečiai yra nuskriaustieji. Tai nėra racionalu ir tai e, nereiškia e, lygias galimybės ir e, buvimą lygiais partneriais dėrybose. Tad jeigu galvojame, kokias būtų geriausias sąlygos dėryboms, pirmasis dalykas, kurį reikėtų padaryti, tai valstybėms, kurios dar nepripažįsta Palestinos valstybės, tai ir padaryti. Ir siekti kad dviejų e, valstybių sprendimas yra geriausias sprendimas Izraelio ir Palestinos dėrybose. Jeigu taip e, padarytumėte, tai pamatytumėte, kad palestiniečiai iš karto priimtų pakvietimą dėrėtis ir dėrėtis dėl šių reikalų. Well, <clears throat> yes, we are worried about new generations. Tikrųjų mus neramina naujoji karta ir Palestinoje, ir Izraelyje. Ir mes dirbame jų labui. Taika, kurią, kurią norime sukurti, jos norime jiems labiau negu savo. Ir tai labai svarbu. Ir kad galėtume to tikslo pasiekti, turime siekti teisingos taikos. O tai reiškia, kad okupacija turi užsibaigti, palestiniečiams turi būti sutikta teisė apsisprendimą ir nepriklausomybę. Izraelis negali būti tuo pat metu okupuojanti valstybė ir teikti, kad jie yra demokratiški. Negali būti demokratiškas, jei e, okupuoja kitų žmonių gyvenimą, ateitį. O mes, kalbėdami su savo jaunimu. Kai, kai jie eina į mokyklas, mato Izraelio karius, keldamis iš vienos vietos į kitą, jie mato uh, nau, naujakurius iš Izraelio. Jie mato statomas sienas. Tai realybė, kurią Palestinos jaunimas mato kasdieną. Kaip mums įtikinti juos, kad ateityje jie turės galimybę, jeigu mums nepavyks panaikinti visų šių kliūčių, kurie, elementų, kurie skiria mus nuo jų ir mus nuo, nuo Izraelio. Kaip e, kurti tą taiką abipus? Na, mes sakome ne, Ne dėl to, kad tik norime tai daryti, mes esame pasirengę e, dirbti ir dalyvauti, kai tik pasitaiko tokia galimybė. Ir Trumpo planas bando paneigti pagrindinę palestiniečių teisę, teisę į savo valstybę. Jis naikina mūsų požiūrį iš žmonių atimama teisė turėti savo suverenę valstybę, o Izraeliui sukel, suteikiama galimybė visiškai kontroliuoti mūsų saugumą, suverenumą, teritoriją, e, žemė, sausumoje, jūroje ir ore. Kaip manote, kodėl palestiniečiai galėtų sutikti su tokiu planu. Prieš porą dienų Netanjahu e, parašė plan, parašė straipsnį Izraelio dienraštyje ir jis aiškiai pasakė, kad sąlygos primestos palestiniečiams veikiausiai būtų stebuklas, jei palestiniečiai su tomis sąlygomis sutiktų. Ir net jei toks stebuklas įvyktų ir palestiniečiai sugebėtų tenkinti visus jiems keliamus reikalavimus, tai tuomet vis tiek Izraelis spręstų, ar palestiniečiai turi teisę turėti savo struktūrą, net ne valstybę. Ir kažkada ateityje, net e, palestin... jeigu Izraelis suteiktų palestiniečiams teisę į tą vadinamą struktūrą, jie vis tiek galėtų bet kada įsiveršti jų teritoriją ir ją užimti, jei Izraelis nuspręstų, kad iškilo grėsmė jų saugumui. Kas iš esančių šioje salėje yra pasirengęs būti tokios e, teritorijos piliečiu? tikriausiai nei vienas. Ir galiu jūs taip pat patikinti, kad nei vienas palestinietis nėra pasirengęs susitaikyti su tokiu pažeminimu. Mes nesame e, žemesni už kurį nors iš jūsų, mes norime tokių pačių teisių, teisės jorumą, laisvę, norime savo nepriklausomos valstybės ir esame pasirengę siekti taikos su Izraeliu. Uh, lygiais pagrindais. Tai mums labai svarbu ir prašau, nepraraskite šios galimybės. Imkitės veiksmų, kol dar nevėlu, nes jei Izraelis įgyvendins tą Trumpo planą ir aneksuos vakarų krantą, tai reikš, kad jūs įsileisite smurtą ne tik e, į Palestiną, bet ir visą regioną. Ir niekas to nenorėtų. Ir pasipriešinkime tam, kad taip nenutiktų. Jūsų ekscelencija, visų kolegų vardu noriu padėkoti Jums už tai, kad atėjote pasikalbėti su užsienio reikalų komiteto nariais. Ir mes toliau palaikysime kontaktus su Jūsų atstovais, kurie yra nuolatiniai svečiai Europos parlamente. Mes suprantame, koks svarbus dabartinis etapas Jums yra. Ačiū. Colleagues, let's continue. Kolegos, tęsime mūsų komiteto posėdį. Ir paskutinis darbo tarkės punktas prieš pietus 13 val. yra 8. Norėčiau šiltai pasisveikinti su Izraelio ambasadoriumi Europos Sąjungoje ir NATO, Roni Lešno Jaru. E, mes daugelis mūsų jį puikiai pažįstame, jis nuolatos lankosi Europos parlamente. Ambasadoriau, pas mus jau lankėsi Kataro užsienio reikalų ministras ir prieš pat jūsų ateimą šioje pačioje kėdėje sėdėjo Palestinos užsienio reikalų ministras. Mes, žinoma, norime išklausyti jūsų, išgirsti Izraelio požiūrį į pastaruosius įvykius artimų rytų taikos procese ir ypač nuomonę apie pastarąjį JAF administracijos pasiūlymą. Ir iš karto, nedelzamas, suteikiu žodį jums. Ir noriu pasakyti, kad daugybė kolegų jau paprašė žodžio. Sveiki, ambasadoriu, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, svečiai. Noriu pasisveikinti su visais jumis ir padėkoti e, už garbę būti čia, ypač po garbingų kitų šalių užsienio reikalų ministrų e, pasisakymų. Ir noriu taip pat informuoti pirmininkę, kad šį rytą įvykdžiau savo pilietinę pareigą ir balsavau Izraelio ambasadoje, nes šiandien visose ambasadose vyksta rinkimas, rinkimai, o šalyje rinkimai vyks už dviejų savaičių. E, Pasakoju apie tai, nes ne tik didžiuojasi galimybę balsuoti, bet ir dėl to, kad išgyvename e, ne vienareikšmi politinį laikotarpį Izraelyje. Ir norėčiau visų pirma pakalbėti apie Izraelio ir ES santykius. Jie e, plėtojasi sėkmingai, yra dar nemažai potencialo, musėja bendros vartybės ir turtinga bendra istorija. Norėčiau pailustruodamas paminėti dvi bendradarbiavimo sritis tarp ES ir Izraelio - saugumo ir mokslo bei technologijų sritise. Tai pavyzd... pateiksiu ir pavyzdžių. 2009 19 gruodį, prieš porą mėnesių, Europos inovacijų ir technologijų institutas atvėrė savo biurą Tel Avive. Tai vienas iš trijų biurų už es ribų, kiti du yra Silikonos lėnėje bei Kinijoje. Tai aiškus įrodymas, kad Izraelio indėlis šioje srityje ES yra labai vertinamas. Norėčiau taip pat kai ką pasakyti ir apie regioninį saugumą. Tikiuosi, kad netrukus prasidės augimo ir plėtros etapas mūsų politinių santykių srityje. Ir būtinas aspektas čia yra tai būtinybė ES pripažinti, kad Izraelis kasdieną gyvena nesaugumo situacijoje. Iranas yra pagrindinė uh, pagrindinis grėsmės šaltinis Izraeliui. Nors aš žinau, kad šiandien tikriausiai mane pasikvietėte, kad aptartume Izraelio ir Palestinos konfliktą. Noriu priminti, kad Iranas yra svarbiausia grėsmė Izraelio saugumui. Ir noriu aiškiai pasakyti, kad ši grėsmė neapsiriboja vien Izraeliu. Iranas kelia grėsmę visoms progresyvioms šalims vidurio rytų regione ir už jo ribų, taip pat ir Europai. Aš ne, nesigilinsiu į detalės, bet noriu pasakyti štai ką. Lygiai kaip jūs tikitės, kad mes, Izraelis, atsižvelgtume į Europai aktualius klausimus, mes to pat tikimės iš jūsų e, santykiuose su Izraeliu. Ir mes tikrai E, rimtai vertiname e, Irano keliamą grėsmę Europos interesams. Ir norime, kad suprastumėte, kad Iranas iš esmės kelia grėsmę Izraelio valstybės egzistavimui ir tiesiogiai ir pasinaudodamas e, kai kuriais įkaitais nukreipdamas juos prieš Izraelį. Dabar perinu prie Palestinos. Noriu pirmą pasakyti, kad mes E, siekiame taikos su visais kaimynais, vis, tarp jų ir Palestina. Tuo pat metu siekdami užtikrinti Izraelio saugumą. Izraelis gali ir bus ta valstybė, kuri nuspręs, ką, kas, ką reiškia jos saugumo interesai. Toliau, JAV prezidento pasiūlymas Norėčiau kreiptis į visus, kurie linki gero Palestinai ir Izraeliui. Aš manau, kad tai yra jūs visi esančiai šioje salėje. Bandykite sutelkti dėmesį į tai, kas jūsų nuomonė yra pozityvus e, to plano elementai. Ir skatinkite palestiniečius daryti tą patį. Aš savo ruoštų manau, kad plane užtikrinamas balansas tarp e, gyvybinių Izraelio in, saugumo interesų bei palestiniečių siekio apsisprend, a, turėti apsisprendimo teisę. Izraelis sutiko dėrėtis su palestiniečiais pagal šį taikos planą. Tai geras m, mm, taikos kūrimo planas. Mes tikimės, kad jūsų parlamentas jį parems ir kad padėsite E, įtikinti Palestinos vadovybę vėl sėsti prie dėrybų stalo. Noriu priminti, kad per pasaulius 20 metų tris kartus Izraelis ir JAV siūlė palestiniečiams e, visapusišką taikos planą. Paskutinį kartą tai padarė prezidentas Obama 2014-aisiais. Tačiau palestiniečiai nuolatos e, jį atmesdavo. Prezidento Trumpo planas bando spręsti konflikto pamatinę priežastį, akcentuodamas, kad jame akcentuojama, kad palestiniečiai turi galiausiai e, pripažinti Izraelį kaip žydų valstybę. Plane pripažįstamas, e, ju, e, kad Izraelio, Izraeliui priklauso Judėja ir Samarija, e, svarbiausi mums regionai, taip pat ir dėl istorinio pavildo. E, taip pat status quo išliks tose teritorijose, kurios neturėtų ateityje būti Izraelio valstybės dalimi. Izraelis visiškai supranta palestiniečių e, geresnio gyvenimo sieki, taip pat sieki ir norą gyventi e, taikiai, oriai ir su viltimi. Toks planas palestiniečiams visą tai siūlo mes nenorime nieko išstumti iš savo namų, to nenori nei Izraelis, nei Palestina. Sūlomi novatoriški sprendimai, pagal kuriuos konkrečios teritorijos, konkrečiose teritorijose bus užtikrinta tiesioginio kirtimo galimybė. 15 milijardų investicijų planas, kurį siūlo amerikiečiai, užtikrins Palestinos žmonių gerovės kūrimą. Ši didžiulė investicija paskatins pozityvius pokyčius, kuriuos pajus visi palestiniečiai. Šiame susitarime kalbama apie mano šalies e, esminius poreikius. Konstatuojama, kad Izraelis e, kontroliuos saugumo teritoriją visoje vakarų kranto dalyje ir taip uh, Izraelis palėrytinės savo sienas užtikrins reikalingą apsaugą ir atsiranda ilgiausia siena. Tai atitinka Izraelio nacionalinius saugumo interesus. Susitarime plane e, reikalaujama, kad Hamas nusiginkluotų ir kad gazos ruožas būtų demilitarizuotas. Tai esminis punktas. Tai svarbu ne tik Izraeliui, bet ir palestiniečiams. Ten taip pat aiškiai sakoma, kad Palestinos pabėgėlių uh, problema turi būti sprendžiama už Izraelio valstybės ribų. Taip pat plane raginama Jeruzalę e, m, mm, užtikrinti Izraeliui galimybę kontroliuoti Jeruzalę e, ir suteikiama galimybė visiems e, E, visų religijų atstovams tame mieste lankytis bei lankyti e, kalno šventovę. Mm, Izraelis tikisi, kad nebus praleista ši taikos galimybė. Šis susitarimas yra šansas abiems pusėms. Izraelis šio šanso nepraleis. Ir mes tikimės, kad ES taip pat tokios galimybės nepraleis užtikrinti pozityvių pokyčių pagreitį regione. Ačiū, ambasadoriau. Už Izraelio pozicijos pristatymą į mūsų svarstamus klausimus. Užsienio reikalų komitete jūsų pastarąsias pastabas ir e, mintis mes varstėme jau visą rytą. 15 kolegų nori pasisakyti, pamėginsime suteikti žodį kuo didesniam jų skaičiui. Pradėsime nuo ponios Visilanimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Pane ambasadoriu, ačiū, kad atvykote. Štai, kad pasidalinote su mumis e, savo poziciją. Pradžioje norėčiau uh, grįžti prie jūsų minties apie tai, kad balsavote šį rytą. Manau, kad visi, kurie gyvena demokratinėse santvarkose, taip pat turėtų didžiuotis tuo, kad gali balsuoti visiškai nebijodami dėl savo atiduoto balso. Jūs daug kalbėjote apie taiką ir aš norėčiau taip pat pasakyti, kad Visiems būtina užtikrinti teisę į taiką. Ir e, taikos užtikrinimas yra rimta problema jūsų regione. Aš e, mėginu suvokti, kad Irano vykdoma politika Izraeliu kelia rimtų bėdų. Mums taip pat. Kita vertus, tikiuosi, jog jūs uh, Suvokite, kad JAV siūlomas taikos planas negali sulaukti mūsų pritarimo, nes kelia rimtų problemų šis planas ir reikėtų ieškoti būdų kitais pagrindais siekti susi, susitarimo. Pamėginsim užduoti tuos pačius klausimus, kuriuos uždaviau prieš tai. Uh, mūsų aplankiusiam e, svečiu. Tai yra klausimas susijęs su e, e, sprendimu dviejų valstybių, vienos valstybės ar kokiu nors kitu, nes manau, kad tai yra esminės svarbos klausimas, nes kalbėdami apie sprendimą, kalbėdamas apie sprendimą abi šalis nesilaiko panašios vizijos. Taigi norėčiau e, papildomų jūsų išvalgų Marija Arena. <clears throat> Koordinatoriai neprašo žodžio ir visą laiką rizikuoju susilaukti kritikos dėl to. Taigi, Marija Arena. Jeigu teisingai supratau e, jūsų argumentus susijusius su plano turiniu, tai noriu paklausti, ar e, planą e, taip jau remia tiek Izraelis, tiek Palestina, kodėl jungtinėse tautose e, prezidentas Trumpas jo negynė, e, kad tarptautinė bendruomenė jam pritartų. Tokį klausimą keliu. Kalbant apie ES ir Izraelio tarpusavio santykius, kurie grindžiami tarptautinio teisė ir susitarimais Europa yra pasirašiusi tarptautinės konvencijas ir privalo laikytis jų nuostatų. Vadovautis konvencijų nuostatomis e, tuo tarpu, kai Izraelis e, jų nėra pasirašęs ir elgesi pažeisdamas tarptautinės teisės normas, nėra lengva, ar Izraelio valstybė yra pasirengusi nutraukti santykius su ES, ypač asociacijos susitarimą nes pavyzdžiui, Junktinė karalystė e, nenorėjo būti es dalimi, e, nutraukė santykius ir dabar e, turi sustaikyti su pasiekmėmis. Taigi Izraelis, jeigu teiks, kad laikysis Trumpo plano, bus priverstas atsisakyti, nutraukti asociacijos sustarimą su ES. Ar Izraelis yra pasirengęs tokią kainą sumokėti? Ačiū Marijai Arenai, dabar Rinių frakcijos vardu ponas pauzę. Ačiū, ponė pirmininkė, spaniškai kalbėsiu. Su pirma, norėčiau padėkoti ambasadoriui už tai, kad atėjo šiandien į parlamentą ir kad ne tik yra pasirengęs atsakyti į mūsų klausimus, bet ir at, a, pakomentuoti kitus dalykus. Turiu porą paprastų klausimų. Praėjusią savaitę Klara Ponsati, e, bėganti nuo Ispanijos teisingumo ir esanti parlamente, palygino e, Ispanų valstybę su Adolfu Hitleriu. Ir e, Ispanijos aukščiausiame teisme vykstantį bylos nagrinėjimą palygino su holokaustu, nors šie palyginimai yra pasibaisėtini. Aš norėčiau, kad jūs, kaip Izraelio ambasadorius, pakomentuotumėte juos. Ir kitas dalykas, pritariu jūsų situacijos analizai. Tačiau turiu pasakyti, kad kai kurie kolegos, kurie e, pasisako, nesupranta, kad kas grėsia Izraeliui ir jo vals, ir Izraelio valstybei, ko, kokių kieslų turi tie, kas kelia tokią grėsmę. Taigi, ambasadoriau, ką mes, europiečiai, turime padaryti, kad įtikintume Izraelį, kad esame tikrai, įsiklausome Izraelio saugumo poreikius. Ačiū. Ačiū. Tapatybės demokratijos frakcijos vardu, ponė Panfrisko. Ačiū pirmininkė. Ambasadoriau, labai malonu Jūs čia matyti, klausytis Jūsų minčių ir galėti konstatuoti, kad e, e, atlikote savo kaip rinkėjo pareigą. Mūsų vienyje meilė demokratijai ir siekis ją apginti šiame parlamente, šioje institucijose aš palaikau prezidento Trumpo planą, nes pagal jį būtų galima užtikrinti taiką tarp Izraelio ir Palestinos bei taiką. E, atnaujinti taikos darybas e, visame regione. Nuo taikos priklauso Izraelio saugumas. O gindami Izraelio saugumą ir jį užtikrindami, mes užtikrintume ir visos Europos saugumą. Taigi noriu paklausti. Štai ko. Ar <clears throat> Trumpo planą galima būtų sieti ir su jūsų pasirengimu atnaujinti taikos darybas bei uh, užtikrinus to plano gyvenimą, ar galėtų padidėti e, viso regiono saugumas. Ačiū, ponia Aukin, žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū. Norėčiau kreiptis į kolegą iš Arinių e, frakcijas. E, vienas iš mano draugų Izraelija yra pasakęs, kad okupacija nėra košerinis dalykas. Ir kritikuoti okupaciją reiškia kritikuoti žydus. Pons Borelis parlamente išdėstė aiškę poziciją parlamente praėjusią savaitę ir susilaukė daugumos parlamento narių paramos. ES privalo laikytis tarptautinės teisės. Tarptautinė teisė nėra kažkas uh, E, kuo mes <clears throat> galime vadovautis ar nesivadovauti, įrašyta į 21 sutarties straipsnį ir jie grindžiama ES užsienio politika. Tai reiškia, kad mes negalime taikstytis savame suprantama su planu, pagal e, kurį e, palestiniečiai būtų visiškai kontroliuojami Izraelio karinių pajėgų ir kelišimtus tūkstančių palestiniečių nu, numatyta pagal jį deportuoti iš Izraelio, 300 tūkstančių ir daugiau. Savai suprantama, kad tas planas nepriimtinas, tačiau aš suprantu jūsų sieki e, gyventi taikoje su kaimynais. E, to mes visi siekome. Aš noriu paklausti štai ko <clears throat> jau e, buvo pateiktas pasiūlymas, kuris buvo anksčiau pasiūlytas 2008 e, metais, nu, numatant dviejų šalių e, sprendimo gyvenimo būdu su pasienio kontrolės punktais, vadovaujantis tarptautinės teisės normomis. Ir po to buvo pasakyta, kad jeigu Izraelis prie šio plano prisijungtų, tai visos arabo valstybės e, arabo lygos teigimu pripažintų Izraelio valstybę ir tai būtų puiku, nes kol kas yra pripažinusios tik tai kelios. E, e, taigi noriu paklausti. Dar kartą buvo patiktas šis Arabų lygos pasiūlymas ir kodėl jūs nenorite šio plano priimti, nes jis garantuotų tiek Palestinės, tiek Izraelio ateitį, tiek mūsų visų ateitį. Ačiū per frakcijos vardu. E, keli nori e, kalbėti ir galėtume susitarti dėl vieno. Nes jau šiandien ryte vyko tam tikri konfliktai su EKR frakcijos atstovais. Tai kas kalbės? Ponas Terč. Aš kalbėsiu ispaniškai. Sadariau, kaip matote iš komentarų išgirstų ne, ne, nesitikėkite per nelik daug paramos Europos parlamente, Europos Sąjungoje plan, Trumpo planui, nes e, reikia. Nes tai yra planas, kuris užtikrina Izraelio saugumą. Kalbant apie Izraelį buvo minėtas Borelis, jis lankėsi Irane, Teherane, praėjus keletų dienų po to, kai e, Irano režimas nužudė 1500 savo piliečių. Ne, tai apie tai net nebuvo užsiminta, tarsi vyktų e, diskusijos su bet kokia kita valstybė, kuri bando sunaikinti Izraelį. O Ispanijoje yra komunistų vyriausybė ir jose, iš jų 58 savivaldybėse e, valdo e, komunistai, kurie yra kuriais yra įsipareigoję nesamdyti žydų į, į tas į tarnybą. Taigi, štai kokio priešiškumo sulaukėme Europoje. Tai tikrai labai men, nedaug žadanti situacija. Reikia ieškoti realistinių sprendimų, kad e, palestiniečiai nebepraleidinėtų progų, nes jie niekada nepraleidžia progos praleisti progą, kaip matėme. Ir ta prasme noriu pasakyti, kad kairiųjų antisemitizmas, kurį stebime Europoje, kuris tampa priimtinas taip plačiai yra grėsmė. Ir tai visų pirma yra grėsmė Europai. E, žydai bėga iš savo namų, iš e, Vokietijos, iš, iš Prancūzijos. Tai, tai vyksta, tas procesas vyksta nebe pagrindo. Ačiū. Villanueva. Ačiū pirmininkė. Nešvaist švaistysiu laiko bandydama atremti tuos visiškai pasibaisėti nusteiginius, kuriuos, kuriuos girdime šį rytą iš mano tevinainio. Ambasadoriu, noriu padėkoti Jums už tai, kad esate čia ir pasakyti, kad Palestina yra ori valstybė. Bet kaip jį bus, jeigu jį neturės teritorijos, jeigu Izraelio valdžia nuolatos kaišės paglius į ratus, net, E, nutrauks vandens, elektros tiekimą, tiekimą, ka, kalbame apie amžiaus susitarimą. Tačiau tas siūlymas nebuvo rengiant jį aptartas su Palestinos valdžia ir mūsų nuomonė tas planas yra to, kas yra neteisėta įteisinimas. Europos Sąjunga privalo paremti tarptautinę teisę Ir jie pagal tarptautinę teisę, tai kas yra pasiūlyta, tai yra bandymas e, legalizuoti neteisėtas nausėdijas, e, Jordanos linija, taip pat e, kiti dalykai susijęs su Jeruzalės kontrolė. Kalba eina taip pat apie 5 beveik 5 milijonų žmonių pabėgusių iš Palestinos likimą, taip pat jungtinių tautų pabėgėlio agentūros tolesnį darbą. Ar tikrai manote, kad tas pasiūlymas iš tikrųjų užtikrina žmo, žmonių teisės ir lygias galimybes visiems? Visi norime taikos proceso, bet jis turi būti teisingas ir testinis, jis turi. E, išgyventi iki naujų kartų. ES vyriausias įsigaliotinis praėjusią savaitę paragino visus vengti vienašališkų veiksmų pagal tarptautinę teisę, bet kalba eina ne tik apie ES, apie e, Junktinių tautų saugumo tarybą. Junktinių tautų generalinis sekretorius Anto, Antonio Gutierės e, savo pastarosiuose pasisakymuose apie tai kalbėjo. Nevalstybinės organizacijos apie tai garsiai kalba. Ir ambasadoriu, jeigu jūs no, jeigu siekiate taikos, a, ar Izraelis yra pasirengęs iš tikrųjų sėsti prie darybų salų ir ieškoti to kelio link taikos? Dėkuoju. Kolegos. Problema labai. When speaking that we stick to our parliamentary terms which are acceptable. Problema kelia daug emocijų, tačiau vis tik tai e, raginčiau jas truputį tramdyti, e, netgi vertimas buvo prarastas. Pone e, pirmininkė, e, dabar prašysime jūs atsakyti, mūsų laikas spaudžia, pusė trečios turi prasidėti balsavimas, e, tad e, prašau, žodis jums. Na ir aš, ko gero, vertime šitą praradau, tai prašysiu man atleisti už tai. Taigi pabandysiu sureaguoti į jūsų klausimus. Esu dėkingas už susidomėjimą šiuo dialogu. Ir e, noriu dar kartą priminti, kad e, e, svarbiausias nerimas numeris vienas, numeris du, numeris trys Izraelėje kyla dėl saugumo. Ir svarbiausia, didžiausia grėsmė Izraeliui kyla iš Irano. Ir e, aš suprantu, kad visi turi savo nuomonės, bet e, turite e, taip pat atsiminti, kad mums čia kalbant, Izraelė jaučiasi, kad jie jiems grasina šalis, kuri kai kuriems, kai kuriems iš jūsų yra draugė. Ir jeigu jūs, kaip kad ką tik sakėte, rūpinatės mūsų saugumu, tai raginu jūs pasisakyti apie tai, netilėti. Ne kitaip nėra prasmės. Mums reikia e, iš, iškovoti jūsų pasitikėjimą, jums mūsų. Bet to negalėsime padaryti, jeigu jūs nesuprasite, e, kokia yra pirmoji saugumo grėsmė Izraeliui. Taigi gerai, kad toks dialogas tęsiasi, mes jį turime tęsti. Izraelio santykiai su ES yra labai e, svarbus e, visais frontais, visose lygiuose, bet turime klausytis e, vieni kitų, ne vien tik tai mėtytis kaltinimais, nepagrįstais kaltinimais. Išgirdau klausimą apie dviejų valstybių sprendimą. Aš esu diplomatas ir man pasisekė pereitą vakarą mūsų E, premjeras pasisakė per Izraelio televizijos arabų kanalą. Ir jis pasakė, kad e, jis e, būtų pasiruošęs tai svarstyti prie dėrybų stalo. Tai kokia esmė taikos dėrybų? Tai, kad jūs turite dėrėtis. Mes negalime dėrėtis su amerikiečiais, europiečiais ar arabų šalimis, turime dėrėtis su palestiniečiais. Ir kai jie sutiks ateiti prie dėrybų stalo, mes galėsime svartyti viską, tame tarpe ir dviejų valstybių sprendimą. Buvo klausimas apie saugumo tarybą. Aš pasisakau Izraelio valstybės vardu. Ne amerikiečių, ne europiečių, ne arabų, net negi, netgi palestiniečių. Tai mano valstybė, aš kalbu už Izraelio valstybę. Ir e, Izraelis nėra saugumo tarybos narė ir niekada nebuvo. Ir tada turėtumėte užduoti savo klausimą, kodėl Izraelis niekada nebuvo išrinktas e, saugumo tarybos nare per 72 nepriklausomybės metus. Kodėl Europa nereikalauja, kad Izraelis būtų išrinktas saugumo tarybos nare. Dvi Europos šalys prieštaravo uh, E, mums siekiant to. E, kai tą vieną kartą, kai mes kėlėme savo kandidatūrą, tai mes atsijėmėme ją. E, dvi šalis iš Europos buvo Vokietija ir Regis Belgija. Bet jūsų interesas būtų matyti Izraelį saugumo taryboje, mus, mus paremti, kad Izraelis galėtų daugiau pasitikėjimo uh, sulaukti tarptautinėse organizacijose. Pažiūrėkite, kas vyksta e, Ženevoje. Izraelis, Koreja, Sirija, Kataras smerkia Izraelį. Mes rimtai turime žiūrėti į tarptautinės e, organizacijas. Aš e, Europos buvau atsakingas Izraelio užsienio reikalų ministerijoje už tuos dalykus. Ponas Bauza paminėjo antisemitiz, antisemitizmą. Bet žinoma, būtent jūs šiame komitete, šiame parlamente turite kelti klausimą dėl e, neapykantos ir antisemitizmo. Antisemitizmas Europoje iš tikrųjų gazdina 18 metais po antrojo pasaulinio karo e, Europoje sulaukėme didžiausios antisemitizmo bangos, kokią tai siunčia žinia Izraelio valstybei ir Izraelio žmonėms. Dabar arabų taikos planas. Klausimas apie tai kadangi palestiniečiai du kartus atmetė taikos planus, kurie, mano manimu, buvo jiems geri, 2008-aisiais, ponas Olmetas buvo premjeras ir 2014 metais tokį planą teikė prezidentas Obama. Nuo to praėjo 17 metų, keitėsi tikrovė, artimieji rytai dabar kitokie ir dabar turime susitelkti ties tuo, ką šiuo metu turime prieš save. Uh, O tai yra trumpo planas ir aš suvokiu, kad ne visi pritarėme tam planui, bet sustelkime į tai, kas tame plane yra gero ir dėrėkime dėl to, e, ko, kas mums nepatinka tame plane. Pone Vilanova paminėjo Jeruzalę. 1947 metais, dar prieš Izraeliui tampant valstybę, Izraelis pritarė perdalymo rezoliucijai. Kas tam prieštaravo? Ne Izraelis. Tai ir, ir 90 metų e, visas šventovės buvo kontroliuojamas ar, e, arabų ir e, žydai negalėjo pasiekti šventų žydams vietų. E, dabar e, Jeruzalė yra atvira visoms religijoms, net tom iš tų šalių žmonėms, kurie yra Izraelio priešai. E, vienintelis būdas už užtikrinti e, tikėjimo laisvę ir prieigą prie šventųjų vietų Jeruzalėje yra suteikti Izraeliui teisę kontroliuoti nes e, mes jau turime karčios patirties šią prasme ir nenorime, kad jį pasikartotų. Ir toliau klausimas, kas, kas priverstų Izraelį sėsti prie dėrybų stalo. Tam mums reikia Palestinos partnerių, kad jie atvyktų ir su mumis dėrėtumės. Dėrėtųsi. Vienintelis dalykas, ko mums reikia. Ir iš e, savo vietos aš dar kartą juos raginu tai padaryti. Aš suprantu, kad ne viską jūs e, mėgstate, ne viskas jums patinka, kas yra plane, bet dėl to galima dėrėtis. Iš Izraelio pusės jūs rasite žmonės, kurie nori dėrėtis, o prie dėrybų stalo daug kas gali įvykti. Dėkui. Dėkoju, ambasadoriau. Susitiksime pusę trijų, balsuosime, tarp kitų dalykų ir dėl pranešimų apie Baltarusiją, o šį posėdį baigiame.